tos nominacijos bus laikomos patvirtintomis. Pagal 1056 taisyklę buvau informuota, kad nebuvo jokių prieštaravimų pirmininkų suigoje dėl transporto komiteto rekomendacijos neįgyvendinimo priemonės, jeigu tam neprieštaraus e, nei viena frakcija arba bent 40 parlamentarų per 24 valandas. Jeigu niekas ne, nepaprieštaraus, tuomet šita rekomendacija bus laikoma patvirtinta, jeigu bus paprieštarauta, tuomet